Ait pranešimas dėl nuo kelio įrenginių. Kągi, aš kalbėsiu apie asmenės apsaugos priemonės. Buvo atlikta įdomi studija, bandant išsiaiškinti, kaip veikia vidaus rinka verslo ir vartotojų atžvilgių 28 valstybės narėse, koks yra komisijos, taryb, ministrų tarybos ir parlamento vaidmuo. Ir taip pat buvo studija atlikta dėl to, kodėl svarbu sėdėti mums prie dėrybinio stalo. Prieš keletą savaičių daugelis matėme baisių vaizdų, kaip gamykloje Turkijoje yra gaminami tūkstančiai neteisėtai gaminamų e, liemenių, gelbėjimosi liemenių ir tikėtina, kad dėvėdamas tokią liemenę žmogus tikrai nuskestų. Kad užkirstumėme kelią tokių įrenginių, pavojingų įrenginių patekimui mūsų rinką, ES turi turėti bendrus standartus dėl asmens apsaugos priemonių. Jau tą turi 25 metus. Čia kalba eina apie saugos priemonės, gelbėjimos liemenės ir daugelis, daugelį kitų priemonių, kurios naudojamos darbo vietose. Kolegos tikriausiai prisimena ebolos krizę kur tokios priemonės buvo labai svarbios siekiant apsaugoti slaugytojus ir gydytojus nuo uh, ebolos viruso. Jeigu tokios priemonės nebus sėkmingos, žus žmonės. Ir ES taisyklėse kalbama ne tik apie gamintojo atsakomybę, bet taip pat importuotojo ir platintojo atsakomybę. Tokiu būdu mūsų rinkos stebėjimo institucijoms lengviau susekti tokius produktus ir pašalinti juos iš rinkos. Europoje esami bendri standartai padeda mūsų gamintojams užsitikrinti priekybą kitose pasaulio vietose ir tai paskatina mūsų priekybinius pajėgumus. Techniniai pokyčiai e, pranešime, kuriuo šiandien aptarėme, padės supaprastinti ir modernizuoti 25 metų teisės aktą Tas primtina ir gamintojams, vartotojų organizacijoms, ir rinkos veikėjams per visą tiekimo grandinę. Man tai irgi labai primtina. Bet vienas e, pagrindinių e, bendros rinkos ypatumų yra tai, kiek reikia to modernizavimo ir standartizavimo. Ir komisijos pirminėme pasiūlyme teigiama, kad reikia plėsti taikymo apriepti ir taikyti, pavyzdžiui, ir pirštinėms, kurios naudojamos namų ūkija. Aš manau, kad tas naujas įstatymas turi būti pagrindžiamas kaštų ir naudos analizę ir poveikio vertinimas nebuvo atliktas ir tai nere, dėl to ir neturime išplėsti taikymos ryties. Taip pat aš manau, kad ES lygmenių reikia, nereikia ES lygmenių susitarti, ką reikia dėvėti plaunant indus. Aš nemanau, kad reikia priimti įstatymus dėl to, ką žmonės daro savo virtuvės kreuklėje. Taip pat e, aš manau, kad ir Europos parlamento vidaus, komitetas, vidaus rinkos komitetas balsavo ir atmetė tokį siūlymą išplėsti taikymo sritį, traukiant guminės pirštinės. Taip pat vyko dėrybos su taryba ir 28 valstybių vyriausybių atstovai po diskusijų sutarė daugeliu, pritarė daugeliu dalykų, ką siūlė parlamentarai. Nebus ES priimami įstatymai dėl guminių pirštinių, nebus įstatymų ES dėl kitų uh, amatininkų gaminių, kuriuos perkame kalėdinėse mūgėse. Tačiau 27 ministrai didelė balsų dauguma pritarė tam, kad reikalingas ES teisės aktas dėl gamyklose gaminamų orkaitėms naudojamų karščiui atsparių pirštinių. Tačiau e, mano šalyje, pavyzdžiui, jau yra rinkoje taikomi standartai šios produkcijos atžvilgių ir aš nemanau, kad tas papildomas elementas e, reikalingas. Ir, bet panašu, kad jis net, ne, ne, neturė, nebus susijęs su papildomais kaštais. Taigi tos pirštinės jau, bent jau e, plovimo pirštinės, taip pat ir skiečiai neįtraukti į taikymos rytį, tačiau mes pasiūlėme šimtą papil, pakeitimų teisės aktams, tam, kad jie būtų mažiau biurokratiški, aiškesni ir kad įrenginiai būtų saugus ir išgelbėtų mūsų gyvybę. Ir aš manau, kad tokiu būdu verslui ir vartotojams bus tik lengviau prekiauti. Ačiū pirmininkė. Dėkoju tiems, kurie bendarbiavo su šiuo dokumentu dėl dujinių kūrą deginančių prietaisų. Šiame pasiūlyme kalbama apie mūsų kasdienius įrenginius. Mes norime, kad jie būtų saugus ir parduodami visoje Europos Sąjungoje. Šiame pasiūlyme pateikiamas pavyzdys, kaip bendrabiaudami mes galime sukurti vieną standartą dujiniams prietamsams ir sistemoms. Mes galime užtikrinti didžiausią jų saugumą, o tai bus taikoma 500 milijonų piliečių. Atitikties procedūra yra nustatoma. Ji visose valstybės narėse gamintojams turi būti vienoda. Rytoj plenarnėme posėdėje bus balsuojama dėl gautinės versijos po trialogo. Tikiuosi, kad visi pritars susitarimui, nes manau, kad visos šalys rado kompromisą. Po rytojaus balsavimo iki 2018 metų sausio reglamentas turės būti perkeltas į nacionalinę teisę. Dokumentas apima įvairiausius dujų prietaisus. Tokių prietaisų yra 470 milijonų, 30 milijonų parduodama per metus. Rinkos vertė yra 1,7 milijardo eurų. Šios rinkos milžiniškas dydis mūsų pareigoja nustatyti griežčiausius gamybos standartus. Taip pat standartus tiems prietaisams, kurie pateikiami į mūsų rinką, kad būtų užtikrintas asmenų ir naminių gyvūnų saugumas. Kalbėdama apie mm, saugumą noriu pabrėžti e, anglies monoksido problemą. Paprastai degant dujoms e, atsiranda anglies dvideginis, bet jeigu kūras netinkamai sudega, e, išsiskiria anglies monoksidas ir jis yra nuodingas. Tai yra išdėstyta tekste, tačiau vyriausybės, valstybių vyriausybės nepakankamai daro, kad kovotų su ta problema. Europ... E, Jungtinėje karalystėje nuo anglės monoksido nukenčia maždaug 200 žmonių per metus, 40 žmonių miršta. Tai tas tylusis žudikas 2006-aisiais žuvo du vaikai Korfų saloje, nes dujų boileris buvo sugedęs, veikė blogai. Kilo visuomenės pasipiktinimas – Prokuroras pareikalavo, kad e, visoje ES taisyklės būtų sugriežtintos, kad tokių nelaimių ateityje neįvyktų. Pusę milijono jungtinės karalystės turistų susiduria su pavojumi apsinuodinti nuo anglės monoksido keliaudami. E, apskaičiuota, kad e, anglės monoksidas padaro daugiau žalos negu živ ar odos vėžys. Saugumas Europos viešbučiuose turi būti užtikrintas. Vadinasi, tam reikia teisės aktų. To reikalauja leiboristų partija. Jeigu nebus pateikta papildomų pasiūlymų dėl teisės aktų, saug, dėl saugumo viešbučiuose, leiboristai, parlamentarai reikalauja įtraukti tokias gairias į šį teisės aktą. Tai būtų gairias viešbučiams dėl dujų prietaisų saugumo. Mes norime, kad būtų nustatyti privalomi anglės monoksido detektoriai. Šiuo metu nėra jokios institucijos, kuri stebėtų šią problemą. Pirmininkė, kolegos, Aš tikiuosi, kad jūs sutiksite, jog dujų prietaisų saugumas ir e, anglės monoksido problema yra esminiai dalykai. Mes turime juos spręsti. You, Ačiū toliau, panas Lopsis Turis Vait. Ačiū, pirmininkė. Uh, E, šiuo metu vakarų Europoje ir Alpėse egzistuoja 17 500 linų kelio įrenginių. E, na ir tai sudaro apie 60 procentų pasaulio rinkos. Daugiausia e, linų kelio įrenginiai naudojami slidinėjimo trasose yra e, sukurta e, tūkstančiai darbo vietų ir šiais renginiais naudojasi milijonai žmonių Europoje ir e, kitose pasaulio regionuose. Dėl to būtina užtikrinti tokių įrenginių saugumą ir sukurti vieningus europinius standartus. Reikalingas europinis teisės aktas, kuris būtų pavyzdys visam pasauliui. Tai yra ir tam, tikrai, e, tam tikras iššūkis formuojant vidaus rinką. Tai aš tikiuosi, kad e, šis klausimas e, yra, bus vertinamas rimtai. Nuo 2001 metų vyksta vis stipresnė vidaus rinkos harmonizacija, tai padeda aukti verslui, ekonomikai. E, vidaus rinka jau parodė, kiek ji turi privalumų. Šiandien mes aptarinėjame tris pranešimus ir šie pranešimai yra dar vienas žingsnis, kuriant veiksmingesnę vidaus rinką ir apsaugant vartotoje. Dėl linų kelio įrenginių tai e, E, turiu pasakyti, kad e, mano pranešimas yra gana techninis. Čia kalbama apie 2000 metų direktyvą. Dabar tarp valstybių narių egzistuoja dar nemažai skirtumų, juos reikėtų panaikinti ir siekti harmonizacijos. Mes esame e, prisėmę politinių pažadų, kad sukursime geresnius teisės aktus Europoje. Mano pranešime kalbama apie tai, kokie turėtų būti saugumo standartai e, e, linų kelio įrenginiams. E, yra būtina, kad tie standartai būtų visiškai harmonizuoti ES valstybėse narėse. Bet aišku, valstybės narės galėtų numatyti ir griežtesnius reikalavimus. Tokiu būdu uh, E, įmonės galėtų būti garantuotos, kad e, jų produkcija galėtų būti pardavinėjama visose ES valstybėse narėse. E, valstybės narės išliktų kompetitingos už linų kelio įrenginių planavimą, įrengimą, gamtos apsaugą. Dabartinės direktyvos taikymas rytis yra labai ribota, yra ir daug išimčių. Reikia daugiau aiškumo ir e, ką daryti su e, tokiais e, linų kelio įrenginiais, kurie naudojami, pavyzdžiui, pramogų parkuose ar kurie yra senesni negu 30 metų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir ką daryti su daliniais įrenginiais bei įrenginių dalimis. Čia irgi turėtų visose valstybėse narėse galioti vienodos sąlygos. Reikėtų vadovautis vienodo tipo patvirtinimo procedūra. Ačiū, dabar žodis komisarė Bienkovskai. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti vidaus rinkos komitetui ir pasveikinti pranešėjus, ponę Ford, ponę Staler ir poną Lopes Isturės White, e, atliekus didelį darbą dėl šių trijų klausimų ir pasiekus e, kompromiso, kuris e, tikimės, kad leis mums greitai per pirmąjį svarstymį patvirtinti tris reglamentus. E, rinkos derinimas yra vienas svarbesnių e, prioritetų ir šis paketas rodo, kad mes siekiame čia kuo galima geresnių rezultatų. Tai yra svarbus žingsnis bandant užtikrinti paprastesnį teisinį pagrindą. Tie trys reglamentai dėl mens apsaugos priemonių, dujinių prietaisų ir lynų kelio įrenginių sudarys didelę dalį visų produktų, kurie juda mūsų rinkoje. Bus užtikrinami geriausias kokybės prietaisai, kuriais naudojasi mūsų piliečiai kasdien. Labai svarbu, kad bendros rinkos teisės aktais būtų užtikrinama, kad tie produktai būtų saugus ir kalbant, aišku, apie asmenės apsaugos priemonės ypatingai, kad čia būtų užtikrinama tinkama apsauga. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad įmonės, kurios gamina tokius produktus, galėtų pasikliauti teisiniu pagrindu, kad jis tenkintų jų poreikius, uh, ir kad leistų jiems konkuruoti. Tas teisinis pagrindas turi būti aiškus ir neturi sukurti naš, papildomos naštos. Šis paketas yra labai svarbus žingsnis mums siekiant supaprastinti reguliavimo aplinką pagal taip vadinamai naujo, naujo požiūrio naujo požiūrio taip vadinamas direktyvas, kurios bus keičiamos reglamentais ir bus tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse. Tai kur kas smarkiai palengvins įmonių gyvenimą, vietoj to, kad analizuotų ir tirtų 28 valstybių įstatymus, įmonės galės tiesiogiai pasikliauti vienu bendru tekstu, kuris bus išvestas į visas ES kalbas. Patvirtinus paketą mes taip pat priartėsime prie naujo teisėkuros pagrindo įdėgymo. Tokiu būdu visi mūsų bendros rinkos teisės aktai bus nuoseklesni ir lengviau bus juos galima įgyvendinti. Naujos prievolės importuotojams ir platintojams yra numatytos ir dabar yra aiškus patikrinimai numatyti, uždaviniai, kuriuos jie turės atlikti prieš importuodami projektus iš trečiųjų šalių į ES. Naujos taisyklės dėl susiekamumo leis sekti, kaip produktai judės per visą platinimo grandinę. Tas paketas suteiks geresnės priemonės rinkos priežiūros institucijoms, kurios galės kovoti veiksmingiau su nesaugiais ir netitinkančiais reikalavimų produktais vidaus rinkoje. Tai bus naudinga visoms įmonėms, kurios siekia laikytis taisyklių ir tokiu būdu bus sumažinta nesažininga konkurencija. Šio paketo nauda jaučiama bus visiems, visų ir vartotojų, ir įmonių, ir uh, kitų. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie institucinį klausimą. Noriu pabrėžti, kad pasibaig, nesnei pasibaigusios dėrybos dėl tarp institucinio sutarimo dėl geresnės teisėkuros patvirtino, kad mitologijos komitetai net, net tas pats, kas ekspertų grupės. Pagal naują tarp institucinį sutarimą, kuris greitai įsigalios, komisija suvaid... daugiau dėmesio skirs komitetų vaidmeniui. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pasiū, šių pasiūlymų patvirtinimas be jokios abejonės turės pozityvios įtakos siekiant verslininkystės ir konkurencingumo Europoje. Taigi tas susitarimas, kuris buvo pasiektas teisės aktų rengėjų, bus naudingas įmonėms, piliečiams ir nacionalinėms administracijoms. Kaip sakiau anksčiau, komisija sveikina dėl pasiekto kompromisinio paketo. Ačiū. Pone Agėja. Grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė Bienkovska. Kaip jau sakė, aš kaip pranešė rengusi pranešimą apie socialinę apsaugą Taip pat kalbėdama apie pranešimą dėl asmeninio apsaugos priemonių, noriu pasakyti, kad šis pranešimas socialinių reikalų komitete buvo patvirtintas vienbalsiai. Užimtumo reikalų komitetas mano, kad darbuoto apsauga yra be galo svarbus dalykas. Mums atrodo, kad reikia ad hoc priemonių uh, tiems, kas tomis priemonėmis naudosis. E, darbuotojai turi gauti ir tinkamą informaciją apie apsaugos priemonės, ta informacija turi būti teikiama suprantamai. Taip pat e, užimtumo e, komitetas dėja minimaliai dalyvavo rengiant šį pranešimą. E, ir pats bendravimas nebuvo labai visapusiškas. Mes dar svarstome šį pranešimą, galvojame apie tai, kokios bus jo pasiekmes, bet ko gero pritarsime šiam pranešimui balsavimo metu. E, ponas Arimo, ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu EPP frakcijos vardu. ES vidaus rinka visame pasaulyje išsiskiria aukštais vartotojų apsaugos standartais. Niekur kitur vartotojas nėra taip gerai apsaugotas kaip Europoje. E, pranešime kalbama ir apie asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, apie apsauginius sakinius, bet ten nekalbama apie e, indams plauti skirtas pirštinės. E, ką reikėtų, ar, ar, ar šį e, dokumentą reikėtų įtraukti ir dviratininko apsauginės priemonės ar ne. Bet kokiu atveju ir čia reikėtų užtikrinti aukštą E, apsaugos standartą. EPP buvo labai svarbu nepamiršti ir e, mažų bei vidutinių įmonių. Juk joms irgi reikės konkrečiai gyvendinti šį teisės aktą. Nereikėtų sukurti per nelik didelės e, administracinės naštos. Labai svarbu sukurti tokį teisės aktą, kurį būtų įmanoma įgyvendinti praktikoje. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti dėl supaprastintos e, procedūros dėl resertifikavimo. Jeigu e, gamintojas savo produkto nekeičia, tai jis neturėtų po kažkiek laiko vėl mokėti už sertifikatą. Yra būtina apsaugoti vartotoje nuo prastos kokybės prekių, bet antra vertus reikėtų vengti pernelyg biurokratinės naštos. Ir baigtamas norėčiau paprašyti visų pritarti šiam pranešimui. Ačiū uždėmesi. Pane Vestpal, ačiū pirmininkė. Asmeninės apsaugos e, priemonių reglamentavimas e, na, nėra e, tokia tema, kur mes susilauksime didžiulio vartotojų populiarumo. Tai yra tam tikra nišinė tema, bet Čia irgi yra svarbių aspektų, pavyzdžiui, saugumas. Kalbant apie asmeninės apsaugos priemonės, kurias naudoja, e, tarkim, e, e, gaisrininkai, apsauginiai, Iš viso e, tokias asmeninės apsaugos priemonės naudoja daugiau kaip 200 tūkstančių darbuotojų ES, tačiau tokios asmeninės apsaugos priemonės yra naudojamos ir privačiose namų ūkiuose, jau buvo minėtos ir pirštinės indui išimti iš orkaitės. Ir tokie produktai turi būti saugus. Ir, man atrodo, mes parengėme puikų dokumentą. Dėrėdamiesi su komisija ir su taryba mes e, puikiai supratome, kad kila pavojus e, sukurti pernelyg biurokratinės taisyklės. Pavyzdžiui, į taikymos rytį traukiant ir sportinius drabužius, kurie neturi nieko bendro su asmeninės apsaugos priemonėmis. Taip pat reikia užtikrinti supaprastintas sertifikavimo procedūras gamintojams. Aš e, baigdama norėčiau e, rekomenduoti savo frakcijos nariams balsavimo metu pritarti šiam pranešimui. Ačiū toliau ponas Delton. Ačiū. Teisės aktas turėtų sumažinti biurokratinių kliūčių, o valstybėse patikrinti saugumą, įgyveninti tam tikrą saugumo priemonės. Komisija padarė klaidą įtraukdama istorinius lynų kelius. Šropšyro grafystėje toks kelias kitais metais e, šves 125 metų jubiliejų. Jis pritraukia daug turistų, atneša pajamų miesteliui, atitinka nacionalinius saugumo standartus, vadinasi, jis yra saugus. Jeigu pritaikysime naujus reikalavimus, jis greičiausiai bus uždarytas, nes jo individualių dalių nepritaikysi bendram standartui. Toksai bandymas visus prausti į vieną kurpalių uždarytų tą lyno kelią, o atvirkščiai reikėtų jį išsaugoti ateities kartoms. Madam Chair, uh, Madam Commissioner, these three files might not be the most. Uh... Pirmininkė, ši tema nėra pati patraukliausia, ypač šiuo paros metu. Vis dėlto paminėsiu štai ką Rytoj, kai vyks balsavimas, kiekvienas iš Europos piliečių taps šiek tiek saugesnis. Vykdami į darbą, maudydamis duše ar kildami keltuvu į kalno viršūnę slidinėti, jie gali būti tikri, kad bus taikomi bendri griežčiausi europiniai standartai. Dėrybose triumfavo sveikas protas. Pavyzdžiui, į reglamentą nepatenka tradicinis Prahos keltuvas. Tai man yra pavyzdys, kad Europos teisės aktai gali būti protingi. Techniniai standartai tarp valstybių narių turėtų būti vienodi, nebent yra rimtų argumentų priešingai. Tokie reglamentai, tokie standartai turėtų mūsų gyvenimą padaryti saugesniu ir paprastesniu. Aš raginu komisiją ir toliau naudoti savo teisiniais įgaliojimais, harmonizuoti ten, kur to reikia, kur nauda yra aiški. Tai yra neatskiriamas funkcionuojančios vidaus rinkos elementas. Ponas Maštalka pirmininkė ir kolegos. Labai gaila, kad apie šios klausimus, labai svarbius klausimus piliečiams, klausimus kalbame taip vėlai. Komisija norėjo pakeisti 89 metų reglamentą ir užtikrinti visose valstybėse jo vienodą taikymą. Tai duoda ir ekonominės naudos e, asmens apsaugos priemonių rinką vertiname 10 milijardų eurų per metus. Inovacijos tokios kaip išmanieji audiniai, nano medžiagos, tai yra nauji įvykiai. Arba pavyzdžiui medžiaga, kuri apsaugo nuo karščio, nuo drėgmės nelabai tenkina nuostatos dėl mm, kalbų vartojimo ir dėl techninių, techninės dokumentacijos, dėl atitikties sertifikato. Pagrindinis reglamento klausimas, kaip užtikrinti vartotojų interesų ir gamintojų interesų mm, apsaugą, taip pat kaip užkirsti kelią mm, traumoms, pavojams darbe. Šiaip jau, manau, šitas reglamentas mūsų piliečiams bus naudingas. Pone Parker, ačiū pirmininkė. Harmonizavimas ES eina koja kojon. Nema, matome, kaip trys teisės aktai bando harmonizuoti tris sritis. Bandymas sprausti į vieną kurpalį vilkti ant vieno kurpaliaus yra prastas dalykas. Jungtinė karalystė pareiškė, kad prieštarauja šio reglamento prieimimui. Tačiau matome, kad Junktinė karalystė bus priversta šitą reglamentą taikyti. Turbūt neprieštarausite, kad visi pageidauja klestinčios prekybos tarp skirtingų tautų. O šitie reglamentai Ar tikrai jų reikia ir tiek daug? Manęs tai neįtikina. Dabar ponas Buzoliui. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kaip pra... šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu dėl ponios Taler pranešimo, aš norėčiau padėkoti trims pranešėjams ir pasveikinti juos, ponę Ford, ponę Taler ir poną White, nes jie įdėjo labai daug pastangų pastaraisiais mėnesiais į šį darbą naujai reglamentai yra teisėkuros pavyzdys, kai bandoma suderinti normas ES ir tuo pat metu užtikrinti laisvą tokių renginių judėjimą, tokių dujinių, dujinių kurą deginančių prietaisų suderinimas leis sumažinti saugumo riziką ir leis racionaliau panaudoti energiją. Kalba eina apie dėlius boilerius ir viryklės. Ir čia ES yra sukaupusi 470 milijonų tokių prietaisų renginių, jų skaičius auga, daugiau nei 70 milijonų tokių produktų parduodama kasmet ir aš labai dėkingas poniai Staler, kad ji pritarė tam, kad būtų keičiamas e, tekstas dėl to, kad būtų užtikrinami aukštesni saugos standartai vartotojams. Ji pritarė tam, kad būtų įtraukiamos atsargumo priemonės į tekstą, kad būtų galima užkirsti kelią apsinuodimui dujomis, įskaitant ir anglės monoksidą. Bet kokie tokių medžiagų nutekėjimai gali pakengti žmonių sveikatai. anglės monoksido, apsinuodimas anglės monoksidu yra vienas rimtesnių pavojų susijusių su tokiais prietaisais. Ir visas šis pranešimas tikrai bus labai naudingas ES piliečiams. Pone Komi. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, labas vakaras. E, vidaus e, rinkos sukūrimas yra e, be galo svarbus politinis prioritetas. Jau ne vienerius metus einame būtent tokią kryptimį. E, yra būtina harmonizuoti nacionalinius teisės aktus. Tai ne tik e, palengvins įmonių gyvenimą, bet užtikrins ir geresnę vartotojų apsaugą, kas yra labai aktualu mūsų piliečiams. Kalbant e, apie e, vidaus rinkai skirtus pranešimus, e, tai mes laikomės tokio požiūrio, kad būtina įveikti konkrečias kliūtis, kurios iškyla harmonizuojant sistemas. Mes dažnai kalbame apie ekonominę sąjungą, bet iš tikrųjų ta ekonomikos sąjunga neegzistuos, jeigu nepašalinsime iškylančių kliučių. Dėl šių pranešimų balsuosime rytoj. Pranešimus parengę kolegos siekia veiksmingesnės harmonizacijos, perėdami nuo direktyvų prie reglamentų. Na, o mes, Europos parlamentas, turėtumėm dažniau siekti reglamentų, E, e, e, reglamentai turėtų būti patvirtinti ir įgyvendinti kiek įmanoma sparčiau. Čia svarbus vaidmo tenka Europos parlamentui. Šie trys pranešimai parengti skirtingais klausimais, tačiau visi tie klausimai yra aktualūs ekonominė prasme. E, taisyk, pagerintos taisyklės e, gali užtikrinti ir didesnį užimtumą, kas šiais laikais labai aktualu. Ačiū dabar ponas Rybiš. Ačiū pirmininkė. Mes e, harmonizuodami siekiame ekonominio poveikio ir norime užtikrinti, kad ir mažos įmonės turėtų geresnės galimybės dalyvauti rinkoje. Šie pranešimai taip pat bus svarbus. Čia galėčiau paminėti e, Smart Cities projektą. Įgyvendinant Smart Cities projektą nemažai dėmesio skiriama ir linų kelio įrenginiams, nes tai yra švarus e, įrenginiai. E, yra akivaizdu, kad vienodas, vienodi saugumo standartai gali sumažinti ir nelaimingų atsitikimų skaičių. Ir aukštesni standartai gali kurti e, daugiau darbo vietų. E, dėl aukštos, aukštų standartų e, mes galime ir daugiau eksportuoti vairių renginių į, į, ir kitas pasaulio šalis. Kalbame apie milijardinę apyvartą E, Europos e, parlamentas e, remiasi mokslininkų dokum, rekomendacijoms ir pasisako už tvarumą, taip pat ir tvarų transportą. Tvariam transportui ateityje teks vis didesnė reikšmė. Ačiū. Panas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti savo frakcijos vardu šiuo klausimu. Visi sutinkame, kad tai nėra labai populiarios temos, bet vis tiek jos yra labai svarbios vartotojams. Ir puiku, kad čia parlamentarai salėje yra pasirengę skirti savo laiką ir žinias, svarstant tokius klausimus, kurie, iš kurių naudos labai mažai. Bet e, esame tikri dėl vieno dalyko. Tokiu būdu išgelbėsime ES piliečių gyvybės dėl to, kad bus suderinti standartai, dėl to, kad viskas bus daroma pagal taisyklės. Kalba eina apie tris rytis - linų kelio įrenginius, dujininkų radeginančius prietaisus ir asmenės apsaugos priemonės dėl tokių linų kelio įrenginių. Jų turime nemažai Europoje, mano šalyje, Airijoje, irgi mes priklausom, mes turime tokius lyno kelius. Taigi, kalbant apie dujinius prietaisus, turime galybę bolerių ir įvairių viryklių. Ir aišku, apsinuodimas anglės monoksidu yra labai didelė rizika ir mano šalyje buvo tokia speciali kampanija apie apsinuodimą anglies monoksidu ir kokių padarinių tai atneša. Taigi tikimės, kad su šiais dokumentais galėsime prisidėti prie bendros rinkos kūrimo. Kalbant apie asmenės apsaugos priemonės, tiesiog turime išklausyti Vicky Ford, paklausyti, ką jis sako ir kaip gali būti su prastesnės kokybės produktais, jeigu jie pateks į mūsų rinką. Taigi svarbus tie standartai, svarbu, kad jų būtų laikomasi, kad būtų ir gamintojai paraginami dirbti pagal bendras taisyklės ir vartotojai taip pat žinos, kad gali pasitikėti aukščiausiais standartais ir galės pasitikėti, pasitikėti perkamų įrenginių saugumu. Ačiū, ponas Cirijo. Gracie. Ponas Čirijo, ačiū pirmininkė. Manau, kad e, šiandien vyksta diskusija labai svarbiais klausimais. Jie svarbus e, ne vien tik tais, kalbant apie šios dokumentus. Kalbame apie harmonizaciją. Tikrai neįmanoma įsivaizduoti tokios ES, kur visi Euro, e, e, piliečiai nebūtų lygus, kur nebūtų vienodų teisės aktų. Per šią plenarinę sesiją mes e, diskutuojame ir apie įvairius prietaisus, įrenginius ir Pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad vienas linų kelio įrenginys yra slidinėjama trasoje ir tas renginys prasideda Italijoje, baigėsi Prancūzijoje. Kas būtų, jeigu tokiam įrenginiui būtų taikomi skirtingi teisės aktai? Yra būtina harmonizuoti teisės aktus. Ir tai padaryti visose ekonomikos sektoriuose. Ačiū, dar galiausiai ponas Pospisil. Paní předsedající, já se chci také připojit ke svým předřečníkům. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau prisijungti prie kitų kolegų, e, prie to, ką jie, pritarti jų žodžiams. Ir taip pat manau, kad mes žengėme labai svarbų žingsnį. Komisijos narė norėčiau pasakyti, kad mano manimo, kad tai, kas galbūt atrodytų visiškas formalumas, tai yra perėjimas nuo direktyvos prie reglamento, tai yra kur kas daugiau. Aš buvau atsakingas už šį procesą Čekijoje ir žinau, kad direktyvos dažnai reiškia, kad vis tiek yra 28 skirtingi įgyvendinantys e, aktai. Taigi, jeigu mes norime siekti vieningai pritaikyti tuos teisės aktus, tai būtų pravartų susitarti dėl reglamentų, kurie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Taigi tai yra labai svarbus žingsnis ir, kalbant apie patį turinį, apie tai, ką aptarinėjame ir tikimės, kad tai bus patvirtinta ir tai kur kas geriau nei direktyvos. Kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad gamintojai taip pat atsidurs geresnėje padėtyje, nes uh, bus taikomos vienodos taisyklės ir vienodų taisyklių teks visiems laikytis. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms ir aš manau, kad mums pavyko tuos reikalavimus padaryti racionalesniais, ypatingai kalbant apie asmens apsaugos priemonės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir pritariu šiam pasiūlymui. Spontaniški pasisakymai. Vienas žmogus nori kalbėti. Ponas Marijas, prašau. Ačiū, mes kalbame apie labai rimtą klausimą susijusį su vartotojų saugumu ir darb, darb, darbuotojų darbininkų saugumu. Akivaizdu, kad ekonominė globalizacija ir priekybos liberalizavimas reiškia, kad produkcija yra perkeliama į besivystančias valstybės, gamyba perkeliama į besivystančias valstybės, tokiu būdu gamybiniai kaštai sumažinami, pelnas gaunamas didesnis ir dėl to nukenčia saugos standartai. Na, dėl to daug produktų įrenginių Europoje buvo pavojingi, ypač kalbant apie dujinikurą deginančius prietaisus, kurie buvo importuojami iš Kinijos, buvo nemažai tokių nelaimingų atsitikimų dėl sprogimų, Arba taip pat buvo atveju, kai anglės monoksido kiekis buvo labai didelis ir dėl to nemažai žmonių mirė. Taigi turime imtis priemonių, kad taip nesikartotų. Vienkovska. E, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Norėčiau padėkoti jums visiems už pasisakymus pastabas apie šį paketą, aš norėčiau pasakyti, kad pirmąjį kartą per trumpą mano darbo komisijoje patirtį susilaukiau tiek daug vien, vienbals, vieningų pozityvių pastebėjimų ir pasisakymų, taigi norėčiau labai padėkoti pranešėjams už tai, kad jie taip artimai bendradarbiavimą užtikrino nuoseklumą ir tarptų trijų tekstų ir viso teisėkuros paketo. Ir tik tai trumpai norėčiau pabrėžti tris dalykus. Su šiais trimis reglamentais teisinis pagrindas mūsų modernesnis ir paprastesnis, direktyvos keitimas reglamentu reikš mažesnę naštą įmonėms ir potencialiai nesaugus produktai bus išimti iš rinkos, tai bus galimybė taip pat apsaugoti ir apginti sąžiningas įmonės. Taip pat aš tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam paketui ir ypač norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pastangas. Ačiū first, ford. ford. Ačiū. Bendroji rinka turėtų palengvinti priekybą 28 valstybėms 500 milijonų vartotojų. Ir kartais mums Vieno vienodo sprendimo nereikia, o kartais reikia. Šiandien šį vakar kalbame apie žmonių apsaugą, apie saugius dujų boilerius, apie e, anglės monoksidą, kad žmonės nenukentėtų, kad ne, nenukristų nuo keltuvų, kad e, nesusižeistų naudodami asmenės apsaugos priemonės. Taisyklės, kuriams jau 25 metai buvo modernizuotos ir paaiškintos mes sugebėjome susidėrėti dėl geresnio pasiūlymo. Aš pateikiau 146 pakeitimus komisijos pasiūlymui. 117 iš jų papuolė į galutinį teisės aktą, įskaitant naują procedūrą, kuri palengvina gyvenimą mažoms įmonėms. Tvarka tampa mažiau biurokratinė, bet saugumas išlaikomas ir neišauga kaštai gamintojams ir vartotojams. Mano kolegė iš UKIP sakė, kad nesupranta, kam reikia šito teisės akto. Jinai nedalyvavo nei vienoje diskusijoje, nepatikė nei vieno, nei vieno pakeitimo. Aš verčiau dėrėsios prie stalo, kai eina kalba E, kai eina kalba apie vartotojo apsaugą, o ne pasitrauksiu nuo diskusijų. Pone Štyler. Ačiū. Dėkoju visiems pranešėjams. Išgirdome gražių žodžių iš kolegų. Aš sujaudinta. Šiandien mes bandome išsaugoti gyvybės ir tai suteikia uh, prasmės mūsų diskusijoms, kurios vyksta dabar vidurnaktį. Viki teisingai pastebėjo, mes dirbome kartu, pasiekime kompromiso dėl bendrosios rinkos. Ir yra tie, kurie nori, kad mes išstotume iš Europos Sąjungos, bet tuomet mes turėtume sumokėti aukštą kainą. Tikėkime, kad Junktinė karalystė liks ES, kad mūsų balsas bus girdimas, kad mes dalyvausime bendroje rinkoje. Kai prieš daug metų Niderlandai pirmininkavo, jie, jų atstovas pasakė, kad ES yra gražus kūrinys, labai brangintinas dalykas ir mes turime puoselėti ją. Bendroji rinka 500 milijonų vartotojų 28 valstybės. Šiandien mes kartu galime priminėti sprendimus, kurie turės teigiamos įtakos piliečių gyvenimams. Štai ta vertybė, kurią turime puoselėti. Dėkoju Jums už tą privilegiją, kuri man teko dirbant kartu su Jumis vidaus rinkos ir piliečių labui. Ir paskutinis kalbėtas Lopez Isturės White. Uh, kiro... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su poniomis Ford ir Styler. Mes puikiai padirbėjome. Na, visą laiką būna išimčių, kažkas tai prie tokio darbo prisijungti nenori. Aš manau, kad mes žengėme didžiulį žingsnį priekį, derindami vidaus rinką. Aš esu naujokas šiame komitete. Uh, Ir e, tikrai e, labai džiaugiuosi, kad su jumis bendradarbiaudamas galėjau daug ko iš jūsų išmokti. Dabar dar norėčiau pridurti, kad vartotojai turėtų gauti daugiau e, e informacijos gamintojų svetainėse apie tam e, e, tikrus produktus. Pavyzdžiui, e, apie linų kelio renginių e, stabdžių sistemas. Taip pat yra būtina pakalbėti ir apie sankcijas, tai yra tam tikra naujovė. Pane Steiler e, ypač siekia, kad reglamente būtų sugriežtinta sankcijų sistema. Dėl istorinių keltuvų, e, na, e, jie susilaukia tikrai labai didžiulio turistų susidomėjimo. Aš noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, kurie man labai padėjo. Gavome ir pakeitimų, pasistengėme į daugelį jų atsižvelgti ir aš tikiuosi, kad galutinis rezultatas yra tikrai geras. Baigdamas dar kartą visiems ačiū ir linkiu geros nakties.